sans doute une des meilleures que nous ayons eues sur ce sujet euh, qui est vraiment d'importance majeure pour la zone euro. la dernière fois que je suis venu vous parler de la grèce tai žinoma graikija yra labai svarbi euro zonai ir aš kalbėjau taip pat apie keturių graikijos bankų kurie yra sisteminiai graikijos bankai rekapitalizaciją taip pat apie pvm reformą būtina strategija tam, kad būtų išspręsti sudėtingi klausimai apie tai, jog Graikija tapo neveiksni, taip pat būtina kalbėti apie privatizaciją ir kitus svarbus dalykus nustatytus programoje. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad daugelis iššūkių buvo išspręsti, tarp jų struktūrinė reforma ir po to buvo parengta pirmoji programos peržiūra. Taigi pirmasis etapas e, e, prasidėjo sekmadienį patvirtinus į svarbų įstatymą, e, siekiant reformuoti pensijų sistemą ir taip pat reformuoti valstybės pajamų sistemą. Atsižvelgiant į visas šias reformas, jos padarys svarbų poveikį biudžetui, nes tai atneš 2 procentų BVP e, poveikį. E, BVP dėl to taps e, patikimesnis ir dėl visų šių reformų visi pensininkai galės pasinaudoti tomis pačiomis priemonėmis ir taip pat galės geriau taupyti. E, tokiu būdu taip pat bus galima užtikrinti šalies pajamas. E, žinoma, vyko daugybė intensyvių diskusijų ir Graikijos vyriausybė įgyvendino konsultacijas su Europos komisija, vyko daugybė diskusijų, įvairiausių institucijų vadovai taip pat dalyvavo, pavyzdžiui, Europos centrinio banko vadovas, solidarumo mechanizmo vadovas Ir žinoma, visi kartais sudėtingomis sąlygomis dalyvauja Graikijoje, kad dalyvautų dalyvauti diskusijose 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę. Taigi šios reformos siekia imtis labai svarbių priemonių, būtent siekiant sukurti nepriklausomą pajamų valdymo agentūrą bei nustatyti mechanizmą siekiant valdyti neveiksnės skolas bei taip pat bus sukarti nauji privatizavimo fondai ir bus įmimasi prioritetinių veiksmų, patvirtinant būtinus teisės aktus. Kogi mes iš esmės reikalaujame? Visos šios priemonės labai svarbiai prisidės prie to, jog ir vėl atsigaus Graikijos ekonomika. Ir būtent apie tai mes ir diskutuojame galiausiai. Graikijos ekonomika turės tapti sveikesnė, konkurencingumas galės atsigauti, e, augimas vėl pradės e, e, veikti ir dėl to atsigaus Graikijos ekonomika, o tam yra būtinos užsienio investicijos. Norėčiau Jums priminti, kad praėjusią savaitę aš taip pat pristačiau ataskaitą ir antroje šių metų pusėje bus įmamasi naujų programų. Ir žinoma, kad 2017 metais bus siekiama, jog Graikija pradės ankti 27 procentais. 2,7 procentais. Taigi tai yra būtina, tačiau tam, tam kad tai pasiektume, būtina, kad bus įgyvendintos tos reformos. Uh, E, žinoma, taip pat vyksta dėrybos dėl reformų. Mums pavyko pasiekti susitarimą, liko dar tik tai keletas detalių, kurias dar reikia išspręsti, e, reikės dėl to balsuoti. Ir tokiu būdu Graikijos ekonomika galės vėl atsistoti ant kojų ir pradėti aukti. Ir vakar vykusiuose diskusijose, taip pat praėjusią savaitę diskutuojant, pavyko pasiekti sustarimą dėl mechanizmo siekiant reguliuoti sąskaitas. Žinoma, šis mechanizmas turės atitikti kriterijus, kuriuos prieš dvi savaitės nustatė Amsterdamo grupė. Ir toks mechanizmas turės būti patikimas. Apie kągi čia kalbame? Viskas yra susijęs su tuo, jog reikės uh, įgyvendinti praeisiais metais e, nustatytus kriterijus nuo 2018 metų pasiekti 3,5 procentus. Taigi siekiant įgyvendinti šį tikslą, ir aišku, kad ne visi partneriai dėl to dar sutarė, komisija susitarė su, visomis, su visais Eurogrupės partneriais dėl to, jog toks mechanizmas turės egzistuoti tam, kad būtų užtikrinti užtikrinti visi partneriai, e, jog visi turės e, imtis tam tikrų įsipareigojimų. Ir toks mechanizmas galės garantuoti tai, jog bus imamasi priemonių ir jos bus įgyvendintos. Taigi, kalbant apie šį antrąjį bloką, mes taip pat vakar pasiekėme susitarimą dėl būtinų įgyvendinti reformų. Ir šis mechanizmas e, taip pat padės mums tai gyvendinti. Ir žinoma, šiandien mūsų skleidžiama žinia yra visiškai aiški. Graikija kartu su partneriais jau pradėjo žengti tuo veiksmingu keliu, kurio pradėjo eikti praėjusiu metu rūpiučio mėnesį, tačiau kol kas jai dar nepavyko visko to įgyvendinti. E, Kaipgi tai pasiekti? Pirmiausia, būtina imtis priemonių, kurias aš trumpai apžvelgiau, dėl jų bus balsuojama ateinančią savaitę. Ir įvyks pirmoji programos peržiūra. Yra numatoma, kad Europos stabilumo mechanizmas taip pat finansuos tam tikrus svarbius etapus. Ir tai turės teigiamą poveikį ekonomikos atsigavimui ir padės įgyvendinti tam tikras fiskalinės priemonės. Kaip vakar pasakė Klausas Reglingas, e, būtina bus rasti atitinkamus sprendimus, nes galiausiai išlieka dar trečiasis paketas, būtent susijęs su skolos klausimu. Tai yra klausimas valstybėms narėjams bei Europos stabilumo mechanizmui. Tačiau norėčiau pareikšti, kad komisija yra visiškai patenkinta deklaracija, kuri buvo patvirtinta vakar. Eurogrupės prezidentas pasakė, jog dabar bus sprendžiami trumpo laikotarpio klausimai, nekeičiant programos. Tai yra svarbiausias dalykas. Toliau per vidutinį laikotarpį po 2018 metų pasižiūrėsime, ar ir kokios priemonės bus būtinos įgyvendinti. E, reikės pasižiūrėti, kokių techninių priemonių reikės imtis tam, kad būtų galima struktūrizuoti e, skolą, valstybės skolą. Ir norėčiau pasakyti paprasčiausiai, jog Graikijos skola yra esminis elementas, dėl ko buvo susitarta praėjusių metų sustarime ir norėčiau pasakyti, jog pirmą kartą Eurogrupėje vyksta atviros ir konstruktyvios diskusijos šio klausimu. Komisija yra pasirengusi prisidėti prie šių diskusijų ir ateityje. Vakar Graikijos e, valdžios atstovai e, išreiškė e, pasiryžimą toliau konstruktyviai dirbti ir aš esu visiškai įsitikinęs tuo, jog mums pavyks pasiekti pozityvių pasikeitimų ir imtis tinkamų priemonių ateinančiame laikotarpyje. Taigi pirmiausia, reikia spręsti du pirmus blokus kartu, jie padės atverti kelią e, programos finansavimui ir paskui reikės perėti prie skolos klausimų sprendimo. Taigi būtina spręsti visus šiuos tris klausimus kartu ir globaliai. Ir vakar, vakare mes taip pat kalbėjome apie tai, jog e, reikia gyvendinti du šiuos kelius paraleliai. Mes taip pat bendradarbiausime su visomis institucijomis ir visais partneriais tam, kad padėtume Graikijos institucijoms, Graikijos valdžios atstovams įgyvendinti e, savo įsipareigojimus. Ir po gegužės 24 dienos tikiuosi e, galėsime matyti, jog šis bendras susitarimas bus pradėtas įgyvendinti, bus konkretizuotas reformų kelias ir dėl to bus vėl sugrįžta prie pasitikėjimo ir vėl sugrįž investicijos. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai europarlamentarai, tai yra bendrais prožais tai, ką norėjau jums pristatyti ir aišku, kad dabar su malonumu padiskutuosiu su jumis dėl to kelio, kurį visi kartu žengsime per ateinančius kelius mėnesius, tačiau aš esu giliai įsitikinęs ir nuoširdžiai įsitikinęs dėl to, jog mums visiems kartu reikės nuveikti didžiulį darbą, E, tačiau pradžia buvo padaryta gera ir buvo nužymėtas sėkmingas kelias. Taigi, gegužės 9 dieną Eurogrupės prezidentas e, taip pat e, pasistengė, kad ši data taptų svarbia, pradedant Graikijos reformų kelią, nes iš tiesų vakar mes taip pat šiek tiek prisidėjome prie to, jog tai būtų gyvendina, nors aišku, kad ne visuomet mūsų e, grupėje matome tokią šventišką atmosferą. Dėkoju, ponė pirmininkė. O dabar pradėsime diskusijas frakcijų. Pradėsime nuo pono Manfredo Verberio, EPP e pirmininko. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbas komisarė, gerbamai kolegos. Šiandien mes aptarėme situaciją Graikijoje ir kalbame apie programą, tačiau turime suvokti, kad žmonės patiria daug sunkumų ir mes nepatenkiname jų lūkesčių, o žmonių lūkesčių patenkinimas yra viena iš mūsų veiklos prerogatyvų. Tiesiog žmonės norėtų, kad e, jie galėtų taupyti lėšas ir kad valstybė jų sutaupytas lėšas mokėtų tinkamai panaudoti, jas valdyti. Tai yra problemos, kurios tenka ne tik tai Graikijai, bet visai Europai. Piliečių lūkesčiai užsitikrinti politinį, e, socialinį saugumą, e, turėti teisę į pensiją yra ilgalaikiai lūkesčiai Cipras sako, kad nėra jokios pensijų sistemos alternatyvos. Reikia pensijų sistemą reformuoti, kad galėtume užtikrinti demokratinę raidą visuomenėje. Mes e, Europoje negalime toliau uh, tęsti savo veiklos, neišspręsdami skolų klausimą. Kitaip e, valstybių biudžetai liks nestabilus ir mes neužtikrinsime e, ateities perspektyvų. Komisaras Moskovičiai teisingai paminėjo, kad kyla augimo problema, ES ir ji išlieka galioti. Dabar mes iš Junkerio plano finansavome Graikijos projektus, tačiau labai svarbu, kad tos lėšos būtų tinkamai nukreiptos. Taigi visi šitie pasiūlymai yra susiję su reformomis, su pokyčiais. Aš tikrai pripažįstu, kad Graikijos vyriausybė yra pasirengusi įgyvendinti šias reformas. Yra konkretus ir mūsų Europos reformų darbo tvarkės e, e, sąrašas. Mes pastaraisiais metais daugelį valstybių turėjome daugumą ir todėl pateikėme tam tikrus pasiūlymus, kaip užtikrinti didesnius augimo tempus. Pavyzdžiui, Airijos augimas buvo didesnis negu Kinijoje pastaraisiais metais. Kelbimi kolegos, kyla klausimas, kodėl iš tų valstybių, kurios gavo, iš, kurios gavo para, paramą, keturios išsikapstė, o Graikija to nesugeba padaryti. 2014 metais augimas buvo 0,7 procentai Graikijoje. Tai buvo 14 metais. O praėjusiais metais, 15 metais, Cipros, Cipras vyriausybė pradėjus veiklą, augimas buvo minus 0,2 procentai. Reiškia, patyrėme dar didesnį ekonomikos nuosmukį, o tai reiškia, kad mūsų programa nepadėjo. Kai mes e, numatėme, kad prieš vienerius metus Graikija turės sutaupyti vieną milijardą eurų, O dabar mes kalbame apie tai, kad reikės sutaupyti 5,4 milijardų eurų pagal dabartinę programą. Turime pripažinti, kad praėjusieji metai buvo prarasti metai Graikijos ekonomikai. Cipras neveiklumas tiesiog atnešė didžiulės žalos ir Cipras pats pripažino, kad E, jo vyriausybė per daug naiviai žvelgia į reformų poreikį. O dabar Cipras tiesiog turėjo nusigręžti nuo savo rinkiminių pažadų ir mes Europoje privalome tiesiog apeliuoti į gyventojus, ragindami juos nepasitikėti populistais. Ponios ir ponai, ką dabar reikėtų daryti? Kompromisas yra pateiktas ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką opozicijos vadovas Mitsutakis pasakė, kad labai svarbu suvokti, kad reikia reformos, reikia alternatyvų tai politikai, kurią įgyvendinimo nuo iki šiol Cipras vyriausybė. EPP iš tikrųjų ir toliau rodys solidarumą, jeigu jo prireiks. Labai ačiū. Kolegos, pagal mėlynąją kortelę klausimus užduosite paskui po pirmųjų pasisakymų. Toliau e, Džani Pitelą, prašom. Ačiū, pirmininkė. po pirmosios krizės Graikijoje dabar vėl kalbame apie Graikiją iš savai mes suprantama, per tą laiką pasaulis pasikeitė maždaug po šiek tiek daugiau nei mėnesio, birželio 23-ąją Junktinės karalystės laukia labai svarbus visai Europai referendumas. E, tai yra didžiausia krizė po antro pasaulinio karo Europoje. Tuo pat metu reikia galvoti apie tai, kaip prisitaikyti, kaip peržiūrėti savo struktūras. E, Ką visą tai reiškia? Gerbėmėjai ponios ir ponai, vieną dalyką te galime pasakyti, o būtent tai, kad per daug pastangų dedame, kad būtų galima perkraustyti e, permesti santaupas iš Graikijos. Ką tik komisaras Moskovičius sakė, kad po vertinimai prieš keletą savaičių įrodė, kad pasiekimai geresni nei tikėtasi, bet mes turime atidžiai sekti įvykius Graikijoje, kad būtų laikomas įsipareigojimų, kurie buvo prisimti, ypač e, organizuojant viešojo sektoriaus reformą pensijų reformą. Aš nepritarčiau ponui Weberiui. Šiandieną tikroji problema kyla ne iš Atenų, o iš tarptautinio valiutų, ar ne iš, ne iš tarptautinio valiutos fondo, bet iš ekstremistų. Ekstremistų, kurie bando nubausti Graikiją ir kažkokiais tai būdais atsikeršyti. Jie mano, kad Graikijai svarbu primesti priemonės, kurios, pasak paties Tarptautinio valiutos fondo, bet kokią ekonomiką nužudytų, ypač esant tokioms ekonominėms sąlygoms Europoje. E, visi, kas įmasi e, kažkokių tai priešingų veiksmų atsigavimui iš krizės užtikrinti, yra atsakingi. Ir šią prasme e, komisaras Moskovičiai e, sako, kad buvo padaryta viskas, kad būtų galima išeiti iš krizės, kad būtų galima pradėti gražinti skolą. Nekalbu apie skolos mažinimą, bet gražinimą. Ir aš manau, kad Graikija turi didžiuotis tuo, ko padarė. Mes visi socialistai ir demokratai visuomet pasisakome už e, lygiai teisį kompromisą kad Graikija sugebėtų gaudama europinę paramą e, įgyvendinti savo įsipareigojimus. Taigi pribrendo laikas visiems prisimti savo atsakomybės dalį. Apibendrindamas pasakysiu, kad jeigu TVF e, norėjo dar kartą sabotuoti šį susitarimą, tai me, jeigu norėtų sabotuoti, tai mes e, sąjungą turėtume pasipriešinti, tam turėtumėm tiek galios. Ponas Marijas, dvi minutės. Gerbiamas e, komisarė, ponė Weber, jau šeši metai e, galioja susitarimo memorandumas. 25 procentų BVP mažėjimas, didelis e, skurdo, e, ties skurdo riba gyvenančių gyventojų skaičius 1,5 milijonai be darbo, tūkstančiai įmonių užsidarė, didžiuliai mokesčiai. O tuo pat metu e, paskolos ir BVP lygis dabar jau yra, e, santykis yra beveik 200 procentų. Bet vis dar apsimetinėjame, kad dirbame įprastinius darbus ir prašome daugiau veiksmų, daugiau priemonių, kurios siektų 5,6 milijardus eurų e, koalicijos vyriausybė tai patvirtino, tolimesnės priemonės dėl 3,6 milijardų eurų numatytos, numatytas automatinis mažinimo mechanizmas, išlaidų mažinimo mechanizmas. Taigi ir toliau taikomos labai griežtos taupimo priemonės, prisitaikymo priemonės. priemonės kokias taikė ir ponas Samaras, ir toliau taikomi žlugdantis mokesčiai, privatizacijos srityje vyksta iniciatyvos, tai yra tarsi socialinis armagedonas, kurį vykdo ir Trojka, ir TVF, ir nacionalinės vyriausybės Graikijos atžvilgių. Kaip jūs sakėte, minėjote tą filmą, kurį daugelį kartų esame matę, uh, E, Graikijos e, pastangos ir SMP programos priemonės turėtų būti pritaikytos saugumui ir užimtumui e, ir vystimuisi užtikrinti. Esama daug tuščių pažadų, bet dalis paskolos vis tiek nebus padengta. vos 9 milijardai iš tų 200 milijardų eurų, kurie buvo suteikti Graikijai, e, prisidėjo prie realiosios ekonomikos atsigavimo. Kitos lėšos nusėdo Vokietijos ir kituose Europos bankuose. E, taigi gana, ponė Weber, mūsų žmonės jau nebegali taikstytis, reikia reaguoti į trojkos politiką. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Gulard. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisijos nary, kad esate kartu su mumis. Aš džiaugiuosi klausydama tai, ko jūs sakote, kalbant apie tai, jog diskusijos Eurogrupėje buvo konstruktyvesnės, kad jau aiškėja kelio horizontas, tačiau man vis tiek iš, išlieka tam tikras nerimas, nes susidaro įspūdis, kad diskusija yra tam tikrų uh, E, vidaus situaciją žinančių žmonių diskusija. O realybė visiems kitiems, ir aš kalbu Europos piliečių vardu, yra ta, jog jau šešeri metai, ir apie tai kalbėjau anksčiau kalbėjusiai, e, tai, jog nematome jokių pokyčių dėl Graikijos. 2010 metais e, įvyko ši krizė ir Mario Monti jau kalbėjo apie vieningą rinką. Ir matome, kad trūksta augimų, trūksta investicijų. Ir visa tai yra taip pat dėl to, jog trūksta 28 ES valstybių narių investicijų. Norėčiau pastebėti tai, kad 28 valstybių sąjungoje mm, taip pat matėme tam tikrą augimą. Taigi, šioje diskusijoje trūksta tam tikrų aiškių dalykų. Matome, kad mes nepakankamai padarėme pažangą dėl uh, E, tam tikrų reformų. Aišku, kad tai nėra lengva, aišku, kad darėme tai, ką galėjome, bet e, tokios krizės situacijoje mes e, nematėme nei ankstesniųjų prezidentų atžvilgių, nei kitų priemonių atžvilgių jokios pažangos. Būtina imtis tam tikrų priemonių, kurios būtų visiškai kitokios negu kad nustatyta sutartyse. Ir labiausiai man nerima kelia tai, ką reikės nuveikti iki 2018 metų. Ar tai yra Graikijos interesų vardan, ar dėl to, jog vyks rinkimai Graikijai, Vokietijoje? Dėkuoju dabar ponas Papadimolis. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Uh Pone Weberi, jūs kalbėjote penkias minutės, e, tiksliau penkias minutės, e, penkis kartus užsipuolėte Graikijos ministrą pirmininką. E, siekdamas padėti, aišku, savo politiniam bičiuliui, ponui Mitsotakiui, opozicijos vadovui. 2009-aisiais Naujosios demokratijos partijos nariai būtent prisidėjo prie tos didelės skolos, kuris siekia 125 procentus nuo BVP, prisidėjo prie didžiulio biudžeto deficito, taip pat e, jų e, koalicija su PASOK e, veikia taip, kad 2012 metais skola jau siekia 180 procentų nuo BVP. Pone Weberi, jūs nepadėjote ponui Samaras, nepadėsite ir ponui Mitsotakiui. E, Graikijos žmonės išsirinko ministrą pirmininką ir nori, kad ponas Cipras juo liktų. Vakar buvo ta diena, kuri atnešė pozityvių rezultatų Graikijoje. Būtent Eurogrupė tą pozityvę viltį įžiebė. Po ilgų taupimo ir biudžeto nurežimo metų įsižiebė viltis, leisinti užtikrinti didesnį stabilumą ūkio ir politikos sritise. Dabar e, jau galime tikėtis augimo, remiantis tuo, apie ką kalba Europos komisija ir konkrečiai komisaras Moskovičiai. Tai prisidės prie e, e, galimybė Europos Sąjungai kaip tokiai išvengti krizės, jos pasikartojimo, išvengti destabilizavimosi jos pietuose. Mes uh, atrėmėme ekstravagantiškus, nereikalingus TVF reikalavimus, TVS, TVF prašymą taikyti dar žiauresnius taupimo veiksmus. Europa parengė uh, skolos gražinimo planą palankų Graikijai. Atsakydamas tiems, kas e, e, kalba apie tai, kad mes nesilaikome uh, įsipareigojimų. Tai pažadu, kad Graikija padarys, kas nuo jos priklauso, gyvendins prisimtas reformas, o ES turi e, laikyti savo pažadų e, užfiksuotų susitarime. Taip pat susijusių su skolos gražinimu. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Žanas Klodas Junkeris savo mandato pradžioje E, sakė, jog socialinis teisingumas yra lygiai taip svarbus kaip ir viešųjų finansų tvarumas. Taigi jau krizės pradžioje ir nepaisant susidariusios skolos Graikijoje, 2009 e, metais Graikijos piliečiai e, patyrė socialinę atskirtį didesnę negu kad esančia Luksemburgė ir Maltoje. Graikija turėjo sumokėti už savo padarytas klaidas Ir aš manau, jog e, čia reikėtų mąstyti apie ginklavimuose sektorių, taip pat ir klientelistinę politinę klasę. Ir būtent dabar paprastai piliečiai turi mokėti tą nesolidarumo kainą. Mėly kolegos, aš nepritariu tam optimizmui, kuris e, viešpatauja Eurogrupėje ir yra išreikštas jų prezidento. E, reikėtų diskutuoti e, ne tik apie skolos gražinimo tam tikrus subtilumus, bet taip pat ir apie realias galimybės e, išmokėti skolą. 2010 metais buvo gyvendinta restruktūrizacija, tačiau būtina, kad kreditoriai taip pat prisijimtų savo atsakomybės dalį Iki šiol Graikija kenčia griežto taupimo priemonių pasiekmes. Tuo tarpu TVF pats mano, kad tokios griežtos priemonės yra neproduktyvios socialiniai šalies sąrangai. Taigi aš noriu konstatuoti tai, jog TVF žino, kaip valdyti panašias krizės švelninant griežto taupimo priemonių planus ir struktūrizuojant skolą. Vis dėlto manau, jog tie, kurie taiko griežtas tai- taupimo priemonės, eina netinkamų kelių. Na, man dar yra trys minutės. Ir svarbu čia nekalbėti apie politinės spalvas. Trūksta tarybos išvadų Matome, kad nuo krizės pradžios Graikijoje skola vis tiek auga 70 procentų. Ir dėja nepakanka e, vykdyti esamas priemonės. Aišku, kad Graikijos vyriausybės nemato didelio entuzijazmo įgyvendinant fiskalinės priemonės, o eurozonos valstybės narės – turi prisidėti prie e, skolos valdymo mechanizmo. Aišku, kad visos susijusios šalis turėtų remti Graikiją. Taigi, mėly kolegos, Aš norėčiau atkreipti dėmesį į Graikijos kentėjimus. Graikija buvo palikta viena kentėti dėl didžiulio migrantų srauto. Ir nei jos valstybinė ekonomika negalės pačios atsikurti. Taigi dabar komisija turi paskutinę galimybę e, suteikti tam tikrą paramą. Dėkoju, ačiū toliau kitas kalbėtojas ponas Wolf, tris minutės. Ačiū, gerbiama pirmininkė. 2001-aisiais prieš e, įsivedant eurą. Graikijos tuometinis ministras pirmininkas džiaugiasi, kad galiausiai um, E, Graikija įsijungs į Europą visapusėm, vis, visapusiškai, e, turės didelis, didesnį stabilumą, gerovę, e, galimybės tos gerovės siekti. Ir palyginus e, su tuo, kas buvo pasakyta ir žiūrinti tai, kas yra dabar, 25 procentai e, bedarbių, 50 procentų jaunimo bedarbių, e, daugybė savižudybių. E, 6 tūkstančiai nusižudė nuo krizės pradžios, 40 mm, milijardų skirta e, toms taupimo priemonėms per ateinančius mėnesius. Graikija paprasti piliečiai turės rasti milijardus e, tam, kad sumokėtų už tuos įsipareigojimus, kurie, kuriuos prisijėmė juos valdantys žmonės. Uh, Ir e, kurgi ta gerovė, apie kurią kalbėta 2001 metais, jos nėra. Gyvename griuvimo laikais. Vienas e, kuris, e, vienas iš žmonių, kuris yra čia salėje, tuo met mane, kad Graikijos ministras pirmininkas tikrai padarys daug, bet keičiame vadovus, niekas nesikeičia. Tuomet prisiekiant naujai vyriausybė ir po referendumo e, mes sakėme, kad negalime leisti, kad tas e, taupimo mechanizmas sugriautų Graikijos gyventojų gyvenimą. Čia EPP nariai iš Graikijos, socialistai iš Graikijos kalba už, pasisako už solidarumą, už e, Graikijos piliečių gerovę. Gerai jums kalbėti, kai kiekvieną dieną galite šampano taurę kelti, bet nesuvokėte, kaip sunku šeimų nariams, ypač e, tiems, kieno šeimų nariai e, nusižudė dėl krizės. Per pastaruosius penkis metus 27 procentais sumažėjo Graikijos ekonomikos apimtis. Bet yra vilties. Kaip sako ponas Pitela, Junktinė karalystė ruošiasi referendumui, nors mūsų augimo e, statistiniai duomenys geresni, užimtumo duomenys geresni, mūsų nekontroliuoja TVF ir AMF e, Bet palaukite, pažiūrėkite, kas e, ateis į Graikiją, kaip pasitrauks verslas, bankai, pinigai, tuomet į jūsų šalis atplūs e, graikai, e, tuomet galbūt jūs pasieks norai, e, piliečių norai išeiti iš ES, kaip bus turbūt balsuojama ir 23 birželio. Ačiū. Dėkuoju, ponas Degraf, pusantrą minutę. Pirmininkė, Graikija bankrutuoja. Graikija yra pacientas, kuriam reikia finansinių injekcijų kas šeši mėnesiai. Milijardai buvo nukreipti į Graikiją, o kur tie pinigai nukeliavo? 10 milijardų eurų atsirado Graikijos biudžete, o visi kiti buvo skirti sumokėti palūkonoms Graikijos ir Prancū... Vokietijos ir Prancūzijos bankams. Taigi Graikijos piliečiai moka didžiulę kainą už tas padarytas klaidas. Niderlandų 25 milijardai niekada nesugrįž į valstybės biudžetą. Tai yra pinigai, kurie tiesiog buvo išspausti iš labai sunkiai dirbančių Niderlandų gyventojų santaupų. Taigi mes dabar kalbame apie saugumą, apie išorės sienų apsaugą dėl to. Ministras pirmininkas pažadėjo per rinkimus, kad daugiau nei vienos katiko neskirs iš valstybės biudžeto Graikijai. Kitos valstybės sako tą patį. Niderlandai dabar kenčia nuo taupimo politikos pasiekmių. Ir visa tai buvo tiesiog dirbtinai išlaikoma, ypačiama gyvybės šioje valstybėje. Tačiau mes nebegalime toliau siūsti milijardų į Graikiją, mes negalime mažinti pensijų savo piliečiams. Tiesiog Graikija, reikia pasakyti, gana pakanka. Papadakis, vieną minutę. gerbiama pirmininkė, yra priimtas įstatymas, kuris tiesiog sugriauna socialinę sistemą, o toliau mokesčiai didėja. Parlamente buvo sutarta, bet to buvo sutarta ir ES mastu Eurogrupėje dėl šitos programos kriterijų. Tačiau vis pirmiausia buvo galvojama apie didžiųjų kapitalistų prioritetus ir reikmes, o į gyventojų lūkesčius nebuvo atsižvelgta. Tiesiog yra numatytos priemonės, kuriomis ir toliau bus spaudžiama visuomenė, kuri bus priversta taupyti ir bus toliau pažeidžiamos žmonių teisės tikrai visa tai gali pasibaigti, kai apskritai pasibaigs kapitalistinės sistemos galios. Mes negalime tapti turtingųjų įkaitais. Dėkuoju Kefalojanis, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Čerčilis buvo teisus, sakydamas, kad jeigu tu norėtum kovoti prieš kairiuosius, tai tu turėtume sudaryti jiems galimybę būti vyriausybėje bent porą mėnesių. Tai mes matome Graikijoje. Ta pati pasakė ir ministras pirmininkas Graikijos parlamente. Jis teigia, kad ir toliau egzaminą turi laikyti Graikijos gyventojai ir Samara vyriausybė 2014 metais pateikė daugybę pažadų, o dabar Cipras vėl papildomai, papildomai prašo 3,5 milijardų. Ir tiesiog Cipras vyriausybė pasirinko lengvesnį kelią. Pirmiausia, didinti mokesčius. Buvo apsispręsta juos padidinti, tačiau kartu reikėjo mažinti ir valstybės išlaidas. Yra reikalaujama naujų priemonių, tačiau vis dėlto mes, Europa, nusileidome ir parodėme savo solidarumą, tačiau vis dėlto e, kasmet milijardais didėja Graikijos valstybės skola ir Cipras tiesiog neturi suprasti arba galvoti, kad šita valstybės skola yra pretekstas tiesiog nutilėti apie tikrąją situaciją valstybėje. Reikėti imtis socialinės apsaugos priemonių, priemonių, kurios tiesiog padėtų išbristi iš tos didžiausios mūsų laikų krizės. Goltieri dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Tiesiog negalime neikti, kad praėjusios vasaros Graikijos memorandumas buvo plačių užmojų dokumentas, buvo jame kalbama apie solidarumą, augimą, socialinį teisingumą. Ir pagal šitą referand, e, memorandumą buvo daug pareikalauta iš Graikijos vyriausybės. Tačiau vis dėlto mes turime pripažinti, kad ši Graikijos vyriausybė deda daug pastangų, tiesiog žada įgyvendinti reformas ir pažangos yra. Tačiau dėl naujo susitarimo reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų reikėtų susitarti dėl to naujojo įvertinimo ir galbūt pagalvoti apie tai, ar reikalingos papildomos taupimo priemonės, kurios kris ant piliečių pečių. Aš puikiai suprantu, kad institucijos pasisako būtent už tokį variantą. Tačiau kita vertus, kokia ekonominė prognozija, ar ji pasiteisino. Manyčiau, kad reikėtų atsargiau vertinti dabartinę situaciją. Aš e, džiaugiuosi, kad vyksta diskusija dėl skolos sumažinimo ir dėl papildomų specialiųjų priemonių, teikiant e, papildomus kreditus ir numatant jų gražinimo laikotarpį. Gerai yra tai, kad šiame susitarime yra numatytos ir ilgalaikės priemonės. Šita tas peržiūros procesas, manau, yra labai lemtinga diena visiems mums europiečiams. Euro grupės pasiūlymai iki gegužės 24 dienos turėtų būti patvirtinti ir po to Graikija turėtų pagaliau uh, ateiti į tą ekonominio atsigavimo kelią. Reikia padaryti viską, kad būtų užtikrintas šios šalies stabilumas. Dėkuoju. Pone Lukė. Ponios ir ponai, labai keista klausytis kalbų, kuriuose iškreipiami faktai. Aš norėčiau priminti, kad jau šešeri metai lygiai nuo to laiko, kai buvo pažeistos ES sutartys ir kai buvo uh, tas išskėstas apsaugos skėtis. 2013 metais buvo pasakyta, kad daugiau Graikija jokios pagalbos negaus. Ji turi stovėti ant savo kojų. Jau praėjo šešeri metai ir Graikija vis dar neatsistoja ant savo kojų. Kalbama apie 16, 17, 18 metus. Ir Moskovičiui pats sakė, kad dar dešimtmečius Graikija turės nešti tą skolos naštą. O dabar komisaras netgi teigia, kad Graikijai joje situacija greitai pagerės. Ta mes girdime kiekvieną dieną ir visą laiką ekonominė situacija keliais procentais pablogėja. Tartutinis valiutos fondas esą kaltas dėl šios krizės. Tai netiesa. Pitela sakė, kad Graikija nepakankamai taupė. Aš manyčiau, kad Graikija ir toliau turėtų taupyti, jeigu tai būtų darusi, jau prieš trejus metus ji turėjo stoti ant savo kojų, ji turėtų tiesiog išstoti iš eurozonos ir tada jai būtų našytas skolos. Pone Liukė, jums mėlynoji kortelė, pone Lakinė, jums patikė. <coughs> Ar priimate? doamnă președintă mulțumesc că a treia oară îmi dați voie să adresez o întrebare. ačiū kad leidote man pateikti klausimą trečiuoju bandymu. Gerbiamas kolega Lukė, aš klausiausi jūsų pasisakymų ir jis man priminė kai kurių EPP atstovų pasisakymus. Graikija yra pilnateisė ES narė sutartyse yra aiškiai pasakyta, kas yra solidarumas. O kaip jūs suprantate solidarumą, ypač kai reikia teikti pagalbą šaliai, kuri pateko į sėkmingą situaciją? Pone Grapinį, aš puikiai suprantu, kad reikia būti solidariems ES, rodyti solidarumą tiems, kurie yra skurdus, kurie neturi pakankamos infrastruktūros, kurie negali užtikrinti gyventojams socialinės infrastruktūros. Tačiau mes negalime būti solidarūs su tais, kurie nemoka tvarkyti savo ekonomikoje. Tie, kurie pasiskolina tiek, kad negali gražinti. Ir negalima būti solidarūs su tais, kurie tiesiog ištisus metus iš eilės negali įgyvendinti programų, dėl kurių įsipareigojo. Uh, Dėkoju, toliau ponas Artuji. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybos tarp Europos institucijų ir Graikijos vyksta jau šešerius metus ir dabar spektaklis tapo siaubingesnis negu kad bet kada anksčiau. Matome ne, negebėjimą išbristi iš tos finansų krizės matoma, jog siekiama išvengti prisimti atsakomybę ir visą tai falsifikuojama visuomenės akise. E, nuo 2009 metų e, nepavyko konstatuoti negebėjimo e, išspręsti padėtį ir nacionalinės institucijas nesugebėjo demokratiškai surasti tinkamo atsako tam, kad vėl susigražintų skolintojų pasitikėjimą, o jiems to reikia. Uh, Taigi kelias nubrėžtas yra visiškai netinkamas. Dabar šalies viešoji skola yra dvigubai didesnė negu kad jos e, vidaus pagamintas produktas. E, stabilumo ir augimo pakto nėra laikomasi ir šalies valdymas yra visiškai netinkamas. O siekiama apmokėti tokios šalies vidaus skolą. Tai yra iliuzija, kuri gali nuvesti tik iki dramos. Būtina užleisti kelią politiniam arbitražui, būtina užleisti kelią realizmui. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Hutis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, vakar priimtas Eurogrupės sprendimas yra e, stipriųjų taisyklės ir valios primetimas silpnesniajam nariui. Jūs žadėjote, kad ateityje bus bandoma mažinti skolą, nebuvo nurodyti laiko terminai ir dar kartą e, šio pažado pagrindu nustatytos griežtos taupimo priemonės. Dabar kreditoriai jau e, teiks e, teisės aktų pasiūlymus Graikijai, e, diktuos ekonominę politiką ir jie spręs, kokias mokesčių normas taikyti verslui ir paprastiems piliečiams, gerbiamas komisarė, sukūrėme nedarbo Europą, bedarbių Europą, recesijos Europą sukūrėme e, tokį, e, Graikijos parlamentas tapo marionetiniu, e, juk būtent taip jis dirba. Dabar reikia įsiklausyti į žmonės, kurie protestuoja Graikijoje ir Prancūzijoje. Ačiū. Pone Huntis, ponas Zanį jums pateikė mėlyną kortelę. Ar priimsite? Prašom, ponė Zanį. Ačiū pirmininkė. Ir dėkoju kolegai, kad jūs sutikote atsakyti mano klausimą. Iš tikrųjų atėjo tiesos valanda. Mes turime pagalvoti apie patį tinkamiausią sprendimą. Apie netinkamus sprendimus mes jau kalbėjome. Koks sprendimas yra tas, kurį mes turime pasirinkti? Ačiū kolegai už klausimą. Gerbimas kolega, e, mums žinomas buvo tas sprendimas komisijai ir Eurogrupiai jis žinomas, žinomas visiems. E, Graikijos skola yra e, pasinaudojama kaip priemonė ekonominiai politikai primesti. Ir suvokia, kad yra problemos dėl Graikijos įsiskolinimo. Mes galėjome iš karto pritaikyti e, skolos įsipareigojimų palengvinimo mechanizmą, o ne kurti mechanizmą po mechanizmo, nepasirašinėti susitarimo memorandumus. Tokie sprendimai buvo, buvo galima iš karto palengvinti tą e, skolos naštą. E, pavyzdžiui, vienas Vokietijos mokslinis institutas parlamentas ir e, buvo pasiūlęs iš tų 200 milijardų eurų, kurie buvo steigti Graikijai per pastarosius metus, lėšas panaudoti kitaip, juk dabar didžioji tų lėšų dalis grįžo į Vokietijos bankus. Komisija pati tai pripažįsta. Ačiū. Next speaker, Mr. Kitas kalbėtojas ponas Urtas Sun, vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mm, tik tai šipsausiu tuo met, kai yra duodamos pamokos Graikijos vyriausybei, tų, kurie patys apgaudinėjo Europos vadovybę. Ir per pastarasis keletą dienų nutiko tai, dėl ko mes atsidūrėme suspausti tarp racionalių reikalavimų, tų, kurie nori restruktūrizuoti diskusijas, ir savižudiškų priemonių, kurių iš mūsų reikalauja TVF. Vakar mes žengėme menką žingsnelį pirmin, bet nemanau, kad to pakanka. Komisija turėtų padaryti du dalykus. Pirmiausia, restruktūrizuoti paskolą ambicingiau. Nuo 2010 metų matėme, kad padėtis nėra tvari. Turime žengti tvarumo link kaip galima greičiau. Antra, ir čia jau baigsiu, reikia, kad šalis ir vėl surastų vieną papildomą procentą perviršio. Ji pradėjo išbristi iš recesijos. Tačiau e, tokios e, priemonės, kokių dabar yra imasi, imamasi, yra savižudiškos mūsų šaliai. Aš manau, jog čia mes tiesiog imamės preventyvios e, griežto taupimo politikos. Tai nėra geras dalykas. Mes turime atgaivinti Graikijos ekonomiką. Ponas Frozelika, jums pateikė mėlyną kortelę. Primsite, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, mūsų kolega minėjo padėtį, kuri vyksta Europos Sąjungoje, bendradarbiaujant su Tarptautiniu valiutos fondu. Iš tiesų, Graikija padarė tam tikros pažangos fiskalinė prasme, sakyčiau, ir galiausiai, ir tai yra mano klausimas jums, ar jūs nemanote, kad e, ne Europos Sąjunga, o TVF turėtų rasti bendrą politinį ir, žinoma, finansinį sprendimą? Pone Urtas, prašom, atsakykite. E, mielas kolega, aš manau, jog tai būtų ideali situacija, tačiau tam reikėtų racionalumo, ta prasme, jog mums reikėtų restruktūrizuoti skolą, o europiečiai nenori to pripažinti, o mums to reikia ir mums reikia imtis e, priemonių. Mums būtina rasti bendrą sutarimą, tai būtų idealu, bet tiek TVF ir tiek ir kai kurie Europos pusės atstovai blokuoja tokį sprendimą. Ačiū dabar ponas Zanė, vieną minutę. Ačiū. Vakar matėme e, Europą švenčiančią Europos dieną. Tuo pat metu tai buvo laidotuvių procesija. Graikijos vyriausybė susilaukė dar vieno paketo. Visi ankstesni paketai nebuvo įgyvendinti. Tyrimas parodė, kad 9,7 milijardai eurų iš 216 milijardų eurų pirmojo paketo iš tikrųjų buvo skirti Graikijai, o visi, visa kita dalis buvo skirta finansinėms institucijoms. Dabar tikėtina, jo klaidos pasikartos matėme, kad padidėjo skola. Tai yra socialinė savižudybė, tai yra nusikaltimas Graikijos žmonių atžvilgių. Graikija yra stumiama į bankrotą, matoma didžiulį mokestinį spaudimą, socialinių teisių žlugdymą pensijų sistemos griovimą. Jei to dar nepakanka, grupė dabar ragina imtis tolesnių karpimų tam, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai. Taigi Graikijos ekonomika nukrojuos iki pat kaulų smegenų. Ji tiesiog turi būti paleista iš Europos gniauštų. Ačiū toliau, ponas Vilinski, 3,5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ponios ir ponai, jau ne kartą šiame parlamente kalbėta apie tai, kad tas tuometinis paketas tikrai užtikrins stabilumą Graikijoje ir kad dabar Graikija pasuks jau kitų vystimosi kelių. 8 milijardai padės ir kitos sumos padės. Ir dabar vėl ir vėl suprantame, kad kiekvienas pagalbos paketas daro situaciją dar situaciją daro situaciją dar blogesnė ir niekas negali patvirtinti, kad Graikija sugebės refinansuoti šitą skolą. Šita pagalbos politiką pagal Špygel straipsnį rodo, jog 95 procentų nepasiekia Graikijos gyventojų ir niekas nepajuda iš vietos. 95 procentai patenka į bankų nasrus, o bankai įgyvendino kenksmingą politiką Europos centrinių bankų lėšomis. Be jokių palūkonų buvo suparktos, supirktos skolos ir dabar vienintelis kelias išbristi iš šios krizės yra štai koks Graikija turėtų išeiti iš euro zonos ir palaipsniui tapnui, tapti konkurencinga ir ji turėtų nebebūti priklausoma nuo pagalbos politikos ir kita vertus turėtų savo atrišti rankas, nutiesti naujas ateities perspektyvas. Ačiū, ponas Funtulis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes matome besikartojančią situaciją vėl ir vėl. Ir aš tiesiog stebiuosi matydamas tokį abejingumą paprastų žmonių atžvilgių Europoje. Buvo rastas naujas ministras pirmininkas, kuris tęs ankstesnę politiką. Buvo išduoti anksčiau duoti pažadai Graikijos žmonėms, buvo pasiūlyta Graikams ir uh, šaliai, vadinamieji sąjungininkai ir partneriai Europoje. Tačiau visame šiame procese buvo sužlugdytos socialinės pašalpos, pensijų sistema, visa socialinė sąranga ir visa kita. Didieji bankai Europoje sugebėjo nurašyti nuostolius Europos vyriausybėms O vėliau visą tai turėjo prisijimti visuomenė. Mes žinome, kad 95 procentai finansavimo skirto Graikijai atsidūrė Vokietijos bankuose, remiantis Handerblatt paskelbtų tyrimų. Mes žinome, kad skolos ir BVP santykis padvigubėjo, o mes vis dar klausomės Europos komisijos nario apibūdinančio tokią padėtį, nepaisant to, jog mes visi žinome, kaip visą tai baigsis. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė Hostet. Mes matome, kad reforma, kuri buvo pradėta Graikijoje, e, jau e, valdant atsiprasui, e, dėja, matome, kad Graikijoje nėra jokio augimo. Taigi šiandien yra džiaugiamasi dėl tam tikros konkrečios pasiektos nedėlės pažangos, Tačiau atrodo, kad e, svarbiausia reikėtų atsižvelgti į Graikijos tautą. Mums yra reikalinga didžiulė drąsa. Graikijos piliečiai ėmėsi didžiulių pastangų ir dabar jie išgyvena dar labai sudėtingą laikotarpį. Taigi tie, kurie yra pirmose tokių reformų gyvenimo linijose, turėtų sistemiškai įgyvendinti tokias reformas dar išlieka pernelyg didelis neatitikimas, per didelių neatitikimų Graikijos visuomenėje. Matome, kad kai kurie pelnosi pernelyg daug, o kiti patiria e, didžiulį vargą. Graikijos vyriausybė turėtų suvokti tai, kad Graikijos lankstumą lemia reformų gyvendinimas. Džiaugiuosi, kad Eurogrupė jau pradėjo diskutuoti apie skolos restruktūrizavimą. Graikija Graikijos 180 e, procentų BVP e, e, nėra tinkamas, taigi būtina imtis tikrų reformų ir vėl pastatyti šalies ekonomiką ant kojų. Taigi mums būtinas Europos solidarumas. Nesvarbu, kad kai kurie tai kritikuoja. Graikija, nesant tokiam solidarumui, žengs tik tai į dar didesnę krizę. Dėkoju. Pone Grostet, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ponas Epitidėjos, noriu užduoti klausimą, ar sutinkate atsakyti? Taip, prašau, ponė Epitidėjos. Ačiū, kolegė, už tai, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Jūs anksčiau kalbėjote apie tai, kad buvo pasiekta pažangos Graikijoje Samaraso vyriausybė pasiekė šios pažangos, jūs taip sakėte, ar jūs žinote, kad jis yra vienas iš tų, kuris yra atsakingas už baisę šios šalies ekonominę padėtį. Jis pasirašė ketinimų protokolą. Taip pat jis buvo tas, kuris pažeidė demokratinę tradiciją ir įkalino mūsų partijos vadovą, taip pat kitus mūsų partijos narius, ar apie tokį poną Samaras jūs kalbėjote? Aš tik tai galiu pasakyti, kad tuo metu, kai, kai vadovavo ponas Samaras, mes jau matėme šiokio tokio augimo, kuris atsiga, atsigavinėjo Graikijoje. Ir būtent apie tai aš kalbėjau, nes dėja Prancūzijoje tokio augimo nebuvo. Ir aš Atsimenu, kad buvo imtasi reformų. Žinoma, tai yra bendra atsakomybė, ją reikia prisimti visiems, tačiau augimo pradžia jau buvo geras ženklas ir labai apmaudu, kad e, ta galimybė nebuvo pasinaudota. Ačiū dabar ponas Bulmanas, pusantros minutės. Gerbiami kolegos, žvelgdamas į euro grupės veiklą, manau, kad pagaliau po truputėlį, po truputėlį labai išlėto grįžta, grįžta sveikas protas į dėrybas. Ir dėl to komisijos nariai Moskovisi ir jūsų darbuotojams e, tarnybų įvairių noriu padėkoti už tą darbą. Ta veikla reikia tęsti. Gegužės 24 norime matyti rezultatus darbo Vietų trūksta šalyje, ekonomika stagnuoja. Situacija iš tikrųjų nelabai ko pasikeitė nuo 2090 metų laikotarpio. Reikia tikrai kažką daryti Graikijoje. Ir kolegos iš EPP frakcijos jau gal bent tris girdėjau sakančius, e, tvirtinančius, kad e, jūsų vyriausybės esančios pietų Europoje e, tose šalise valdo teisingai, visos kitos nieko nesugeba. Man atrodo, liaukitės pagaliau tai darę. Pateikite sąrašą tų reformų, kurias numatė ponas Samaras. Padarykite tai kitaip, tas argumentas ir pats išgaruos lik niekur nieko. Reikia ir vėl susitelkti į talentą, potencialą neišsemtą pietų europiečių. Uh, stengtis paskatinti būtent šią sritį ir tada vėl diskutuoti ir ne vien tik tai e, nuolat kartoti tą patį per tą patį apie įsiskolinimą didžiulį. Ačiū. Toliau ponas Tarpatį vieną minutę. Pone pirmininkė, ponas Pitelė ką tik kalbėjo apie tai, kad jaučiasi lyg filme. Ta pat pasakyčiau ir aš ir atrodo lyg trūkęs filmas, lyg tą patį vis matytum vėl ir vėl, kartojamos scenos. Jau tiek kartų, kaip tik šiuose rūmose esu girdėjęs apie tai, tuos pačius žydinėjimus, kai ponas Muskovisis pavardyje, ką Graikija turėtų daryti, tai yra tikras nusižeminimas Graikijos. Ir tada, sakoma, sulauksite ekonomikos augimo, darbo vietų atsiras ir taip toliau panašiai. Ne, nieko nebus. Iš tiesų, toks augimas nebus konkurencingas. Pažiūrėkime į statistiką. Kodėl Vokietijoje nedarbas sumažėjo nuo 10 iki 5 procentų? Kodėl pietuose eurozonos nuo 10 iki 15 procentų pakilo nedarbo lygis. Todėl, kad euras yra klaidinga um, santykinė kaina nurodanti valiuta. Taigi, kitaip mes problemų neišspręsim. Čia vien dėl euro jos visos ir susikūrė. Ačiū, toliau ponas Torvalds, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad turėtumėme plačiau šiek tiek įvertinti situaciją. Jeigu pažvelgtumėme tai, kas buvo anksčiau, šeštame, septintame dešimtmetyje, bendroji tendencija Europoje buvo štai kokia. Penki 6 procentai maždaug buvo augimas. Po to 80-metyje viskas šiek tiek pasikeitė, e, dar viskas keitėsi po didžiosios plėtros, o dabar mums reikia naujos anglodos politikos, bet Tam, kad turėtume mes naują sanglaudos politiką, mums reikalingas biudžetas, kuris būtų atitinkamas turimiems iššūkiams. Nėra prasminga šioje salėje kalbėti apie tai, kas ką padarė blogai. Nėra nei vieno politiko šiame parlamente ar kitose parlamentuose, kuris galėtų pasakyti, kad viską yra padaręs teisingai. Beveik visi politikai turi kažkokį uh, kažkokių klaidų padarė. Taigi mes negalime kaltinti vieni kitų, turime kalbėti apie naują biudžetą ir tokiu būdu galėsime padėti tom šalims, kurios susidarė su sudėtinga situacija. Ačiū, ponia Sakorafa. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dauguma šiandieną pripažino, kad buvo padarytas nusikaltimas greikio žmonių atžvilgių, bet mėly kolegos, vakarykščiai įvykiai tik dar kartą parodė, kad Europoje dominuoja tokios galios, kurioms nerūpi demokratija žmonių gyvybė bei jų teisės. Tos jėgos taiko griežtas priemonės. Ir Graikijoje yra premjeras, kuris būtent įgyvendina tokią, tokią politiką. Jis sako, kad radikalus alternatyvus kelias yra iliuzija. Taip pat Europoje yra tokių galių, uh, kurių jaučiame ir čia, kurie visiškai nusivylę pinigų sąjungą ir pasako už socialinį neteisingumą. Ir tokie žmonės nepasidavė, yra žmonių, kurie nepasidavė šitam šantažui ir yra kelios peržiūros. Viena, kur yra atsižvelgiama į graikų visuomenę ir kita peržiūra, kur atsižvelgiama į žmonių pasipriešinimą. Taigi čia yra dvi konfliktuojančios realybės. Pone Žoly, Handelsblatt patvirtino, kad 95 procentai visos pagalbos Graikijai buvo sugrįžo į Europos bankus. Graikija labai, Graikija realiai liko tik 5 procentai. Cipro vyriausybės taupimo priemonės nedavė pozityvių rezultatų, kalbant apie Graikijos skolą. Vakar Eurogrupėje įvyko diskusijos ir matome, kad dabartinė programa eina į pabaigą, reikia ją peržiūrėti ir pratesti iki 18 metų. Tačiau kaip galima investuoti į ekonomiką esant tokioms sąlygoms? Tai, kad nėra priimami sprendimai, sąlygoja dar didesnę ekonominę socialinę agoniją. 2018 metais, kai Graikijos ekonomika susidurs su nauja taupimo politika, bus dar sudėtingiau. Taigi labai svarbu, kad mes įvardintumėme kon konkrečias klaidas. Graikijos žmonės susiduria su problemomis ir matome didelę kreditorių problemą. Taigi, e, ponė komisijos nary, reikalaujame, kad jūs pasirinktumėte šitą kelią. Ačiū, ponė von Storch. Jo salėje nėra. Toliau ponas Filipo, pusantros minutės. Trečiadienį Handelsblatt, didelis Vokietijos leidinys, kur tikrai rimti specialistai įvardėjo tai, ką mes žinojome seniai. Būtent Graikija, Graikijai skirta pagalba buvo galiausiai nusėdo ne, ne žmonių rankose, bet bankuose. Ir labai nedaug lėšų buvo injekuojam, įvedama ir skiriama Graikijos ekonomikai. Tai yra visiškas demokratijos paminimas ir paneigimas. Nuo 2000 dešimtųjų metų, kai buvo kalbama apie Graikijos defaultą, jūs komisijoje iš tiesų pasiūlėte labai netinkamą sistemą, politiką gelbėti bankus, bet ne žmonės. Taip pat jūs nusprendėte nubausti Graikiją, beprecedentiškai nubausti Graikiją ir uh, ponas Cipras po to surinkė referendumą dėl tos pagalbos programos. Ponas Cipras nesurado narsos jums atsispirti ir atsisakyti euro savo šalyje. Šiandien Centrinis bankas kasdien šantažuoja šalį. Jūs esate absoliučiai atsakingi prieš Graikijos žmonės, žmonės dėl šios situacijos. Ir vakar jūs šventėte Europos dieną ir aš tikiuosi, kad tas Europos maskaradas galiausiai išklausys Europos žmonių, nes tik suverenios valstybės galiausiai realiai sugeba funkcionuoti. Dėkoju, Muras Sam, pusantros mintis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisijos nary. Situacija, kurioje dabar yra Graikija, yra politinių veiksmų rezultatas, veiksmų, kurių ėmėsi vyriausybė. 2014 metų antro, antrame pusmetyje Graikija galėjo išplisti iš, iš krizės. 2 procentai augima, 2 procentų augimas buvo numatytas 15 metų pradžiai. Tačiau visa tai buvo pamint, paminta e, dabartinės vyriausybės ir trims savaitėms uždaryti bankai vis tiek pakenktų bet kokiai ekonomikai. Taigi koks dabar kelias? Kelias yra reformų kelias. Graikijai pirmiausia jų reikia. Graikiai reikalinga gerai veikianti vieša administracija. Tai būtų naudinga žmonėms. Graikiai reikia konkurencingesnės ir lankstesnės darbo rinkos. Tokiu būdu žmonės galėtų susirasti darbą, ypatingai jaunimas. Vyriausybė turėtų palengvinti jauniems žmonėms kurti verslą. Švietimo sistema turi reaguoti į darbo rinkos poreikius. Įmonės turi būti privatizuojamos ir gerai valdomos. Tokiu būdu rizika būtų konkurencingesnė ir būtų pritraukiamos investicijos. Mes matėme panašių dalykų Portugalijoje, Airijoje, Kipre, Ispanijoje. Tik tai tos reformos duoda rezultatų. Jeigu norime, kad ekonomika būtų konkurencingesnė, stipresnė, turime imti šių priemonių, nes priešingų atveju tai negalėsime atkurti investuotojų pasitikėjimo ir biudžetas turi būti sutvarkytas bei reformuota ekonomika. Dėkoju. Neberės pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, kalbant apie situaciją Graikijoje, yra čia daug aspektų, bet Eurogrupės posėdis vakarykštis mus moko vieno dalyko. Graikijos vyriausybė turi vykdyti reformas, tvarkyti biudžetą ir tai, ką jie daro, reikia pasveikinti. E, reikalinga sutvarkyti pensijų sistemą Ir tokiu būdu būtų galima sutaupyti 3 milijardus eurų. Matome, kad vyriausybė turi atkurti savo politinį pasitikėjimą institucijų atžvilgių. Ir mes sveikiname, kad to pasitikėjimo yra daugiau. Antra pamoka panašu, kad yra žengiama teisingų kelių, tačiau bankininkistės sektoriuje, tačiau tie pažadai, kuriuos mes padarėme ir suteikėme Graikijos žmonėms 12 metų vasarą, turi būti įgyvendinti. Taigi reikės atkurti optimizmą ir jį įtvirtinti aiškiais veiksmais. 24 gegužės dieną, kai bus pertvarkoma Graikijos skola, Tikimės, kad tai duos rezultatų ir investuotojai, ir rinkos nusiramins ir bus pasirinktas ilgalaikis atsigavimo kelias, nes būtent to reikia Graikijai ir aš norėčiau pasakyti, kad su Graikija, e, Graikijos sėkmė reikalinga ir visai eurozonai. Dėkoju. Mono, Ponas Mono, vieną minutę kai buvo pasirašytas 15 metais susitarimas, niekas nebuvo išspręsta Graikijoje. Euro taupimo politika, kaip e, teigia nacionalinis frontas, dar labiau išaugino valstybės skolą. Mes turime pripažinti, kad visa Europa patiria agoniją ir dėl, to, dėl tos bendros valiutos labiausiai kenčia Graikija. Tas vieš, valstybinės skolos dalinis pertvarkymas neduoda jokių rezultatų. Mes priešingai matome, kad kreditoriai nesitaiksto su Graikijos valstybės skolos moratoriumu. Ir kad būtų galima prisimti finansinius įsipareigojimus, Graikija turi tenkinti tris pagrindinės sąlygas. Turi išeiti iš euro zonos, tokiu būdu per nacionalinius bankus tvarkyti savo skolą. Antras dalykas, tai ta parama, kuria buvo skirta Graikija, Graikija turi gauti, susigražinti pinigus iš Vokietijos dėl um, per karą patirtų nuostolių ir taip pat turi būti atkurta e, demokratija šioje šalyje. Ačiū, ponas Kirto, Kircos. Graikijoje e, yra gerų naujienų, bet yra ir nelabai gerų ekonominių naujienų. Gerai yra tai, kad Kipro vyriausybė jau atmetė strategiją kovoti su eurozona ir padarė atitinkamų pakeitimų. Todėl nepasikartos 2015 metų krizė. Deja, turime ir nekokių naujienų. Visų pirma, turime mokėti labai brangiai už tai, kad 2015 e, metais Cipras Varufakis padarė didelių klaidų. Vyriausybė susitelkė E, vyriausybė yra nustačiusi didelį, didelius mokesčius įmonėms ir dėl to e, ekonomika veikia vangiai. E, reikalaujant tarptautiniam valiutos fondui, Cipras pritarė tam, kad būtų laikomasi griežtų priemonių iki 2018 metų. Todėl suprantama, kad Graikijos problema, Graikijos situacija Graikijoje pasitikėti negalima ir buvo panaikinta kita, kitos investicijos. Tai trukdo augimui. Taip nutiko dėl kairiųjų, kraštutinių kairiųjų populistų. 2015 metais vyko rinkimai ir Graikija ne, negalėjo sumokėti tarptautiniam valiutos fondui skolos, kuris siekia 1,2 milijardų eurų. Ir visa tai labai daug pasako apie populizmą. Tikimės, kad e, šią pamoką išmoks ne tik graikijos piliečiai, bet ir europiečiai. Kolegos, Graikijos piliečiams nelengva, yra pro, pro, problemų dėl pensijų, didėja mokesčiai, kai kurie tuo džiaugiasi, nes tai yra jų nuomonė e, leidimas veikti e, trejetui taip, kaip nori. Tarptautinis valiutos fondas E, e, buvo tarptautinio valiuto, valiutos fondo sprendimas buvo atmestas, mes susitelkėme ties silpniausiais, pažeidžiamiausiais piliečiais, tai yra Šoiblerio politikos dalis. Dabar skolos, skola yra atidėta iki 2018 metų, o e, bus susitelkiama, graikai turės mokėti paskolą užsienio fondams. Todėl jeigu ne, nesidomime piliečiai, piliečiais, negalime kalbėti apie solidarumą. Tanga. Ačiū pirmininkė. E, kaip ponas Šoidler sakė, kad Graikija priėmė neteisingą sprendimą. Kuo labiau artėjama prie tikslo, tuo tikslas juda tolin. Graikija turi prisitaikyti prie tokios situacijos, kad būtų galima pasiekti pusiausvyros. Praėjusiais metais buvo kalbama apie 3,5 procentų, taigi tikslas dar labiau nutolo reikėtų pagalvoti ir apie reikal, nerealius reikalavimus. Tarptautinis valiutos fondas pripažino, kad tai 2010 metais, kai šis klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkę. ES valstybės narės turi kritiškai vertinti tai, kaip buvo tvarkomasi su šia situacija. reikėtų aiškiai pasakyti, kad gali būti labai sunku šaliai atsigauti. Tenka. Vakar e, Eurogrupė parodė, kad Graikijos institucijos ir ES institucijos sklandžiai bendradarbiauja. E, šeši metai krizės ir tolesnis bendradarbiavimas su Tarptautinius valiutos fondu. Sakoma, kad gerų rezultatų pasieksime vėliau, bet dabar turime taikstyti su dideliais mokesčiais, nes ES institucijos e, siekia tik fiskalinių tikslų ir jų pasiekti sunku dėl to, kad yra nedidelis ekonomikos augimas. 12 teigiamų peržiūrų parodė, kad nėra, nėra lengvo, lengvos išeities, nes yra tam tikros fiskalinės išlaidos, trūksta subsidijų. Reikėtų geriau dirbti teisingumo srityje, atvarkyti su naftos kontrabanda Dabartinė vyriausybė net nepradėjo tvarkyti su šiomis problemomis. Panas Kirkos. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariui Moskovisijai už atliktą darbą per pastaruosius metus. Praėjusį pavasarį vyko referendumas E, tikriausiai e, mes praradome vienerius metus. Dabar jau yra pasiektas susitarimas, kuris yra e, protingas. Žinoma, ponia Kailį abejoja tuo. Galima abejoti Sirizos vyriausybę reikalingos reformos ir tokios reformos, kuri leistų ekonomikai aukti, būtent eksporto sektoriui reikėtų aukti. Mums reikalingos reformos užtikrinančios šalies ekonomikos augimą. Turime spręsti ir skolos klausimą. Tai yra nurodyta susitarime, bet ilgiau laukti negalime. Graikijos piliečiai negali ir toliau kentėti. Yra sumažintos išmokos ir nedidelį, nelabai tikimą ateitimi. Ačiū pirmininkė. Gerbamasis Maskovisi, šiandien daug buvo kalbama apie praeitį, tačiau labai nedaug kalbama apie dabartį ir apie ateitį. O klausimas labai paprastas. Buvo sustarta dėl kelių gairių. Nors ir Vėlai tai buvo padaryta, bet vis tiek judama augimo kryptime. Antra, nepaisydami praeities klaidų, vykdome rimtas reformas. Todėl klausimas labai paprastas. Ar padėsime Graikijos žmonėms, kurie kenčia, kurie aukojasi, kurie yra mūsų šeimos nariai? Ar padėsime Graikijos žmonėms, kurie padeda ir persikiojamiems, kai tuo tarpu kitos, kiti stato sienas. Be pagalbos, kuri galėtų užtikrinti skolos tvarumą, be augimo nebus ir investicijų. Niekas nenorės investuoti į ekonomiką, kuri negali valdyti savo skolos, kai dėl tarptautinio valiutos fondo reik, tai reikėtų mažiau taupimo priemonių, bet daugiau prevencinio pabudžio priemonių, kurias suprastume. Pane Skiraki pagal spontaniško pasisakymo procedūrą. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis komisijos narimas Kovisiai. Vakar Eurogrupė pakartojo tai, kas buvo pasakyta 2012 metų 12 metais dėl skolos, dėl automatinio koregavimo mechanizmo. Jau ketverius, ketverius metus reikėjo laukti šio sprendimo ir tik 2015 metų sausio mėnesį e, buvo skirti 9 milijonai. Tuo pačiu e, kreditoriai taip pat yra atsakingi. Jūs pritarėte tokiai politikai, kuris skatina mokesčių vengimą. Graikijai reikalingos ne naujos programos, bet nauja politika, nauja vyriausybė, kuri vykdytų struktūrinės reformas. Todėl negalime aptarinėti Graikijos problemų čia kad Graikija taptų Europos žvaigžde, o jūs susitelktumėte ties praeitie padarytais pažadais. Ačiū, ponė pirminkė. Man atrodo, kad yra būtina laikytis atitinkamo požiūrio Graikijos atžvilgių, kad teiktume šiai šaliai perspektyvų ir taip pat perspektyvų šios šalies žmonėms. Taip pat mes turime reaguoti dviejomis kryptimis. Taip, žinoma, reikalinga reformuoti teisingumo sistemą, visuomenės sveikatos sistemą, viešo administravimą ir panašiai. Bet aš norėčiau dar ką, kai ką pridurti. E, ponas Cipras turi to imtis dabar ir taip reikia pertvarkyti skolą. Turime perorientuoti e, finansinę pagalbą, ją skirti konstruktyviems vystimosi projektams, tam, kad Graikija galėtų atkurti pramonę, galėtų atkurti žemės ūkį, kad atsivertų nauji keliai, kalbant ir apie atsinaujančią energiją. Ir dar norėčiau pridurti, kad Vietoj to, kad mes skirtumėme daug laiko rodinami pirštais į Graikiją ir panašiai, kad jie nepakankamai padarė ten ar šiandien, mes turime juos palaikyti, turime reaguoti ir leisti jiems žengti į priekį ir susikurti savo ateitį. Dėkoju. Thank you, Mr. Andrew. Ačiū, ponas Andruakis. Ponas Andrulakis. Balti dūmai iš Eurogrupės posėdžio yra geras dalykas. Tačiau Graikijoje didėja socialinio draudimo įmokos, didėja mokesčiai ir tai nėra geras ženklas Graikijos ekonomikoje jaučiamas neteisingumas. Tie, kurie dirba Graikijoje, mokės daugiau ir gaus mažesnės pensijas, nes yra atsak atsakomybė prieš Graikijos vyriausybę ir kreditorius. Mūsų strategijai trūksta vizijos. Todėl europiečiai nesupranta kokia yra vakarykščių šventės pasiekmės. Reikia rasti sprendimą, turint galvoje situaciją Graikijoje. Jeigu norite, kad mes e, išeitume iš šios programos, tai balsuokite už tai, bet to kaip preteksto. Aš esu Šairijos ir tikrai suprantu Graikijos žmonės. Iš tikrųjų, Graikijos vyriausybė, vyriausybė nelengva. Mes nekartą sakėme, kad skola yra per didelė, kad gali būti sunku ją išmokėti, kad iš to pelnosi bankai, o ekonomika neauga. Airijos žmonės aukojosi Ir dabar mūsų ekonomika yra greičiausiai auganti. Turbūt tą patį pasakysime ir apie Graikiją. Praėjusį kartą, kai kalbėjau, labai kritiškai pasisakiau apie ministrą pirmininką. Ir e, jis visiems dalyjo interviu, bet iš tikrųjų pasike, jo taktika pasikeitė, o tai yra nelengva. Ir finansų ministras ponas Variufakis nelengva buvo ir to, tomis aplinkybėmis turėtume daryti viską, ką galime, kad būtume kuo lankstesniais, kad Graikijos vyriausybė galėtų atsigauti ir kad galėtų pasiekti tokių rezultatų, kokiu mes pasiekėme Airijoje. Ačiū, panas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga padarė klaidų dėl griežtos taupimos politikos. Ir graikijos žmonėms buvo keliami per dideli reikalavimai. Mums reikia, reikia kad graikijos ekonomika atsigautų. Yra kitų pasiūlymų dėl ribojančių priemonių, dėl kvotų sistemos kuri galėtų, dėl kurios atsirastų dar didesnė pribojimai ir Graikijai būtų dar sunkiau pasiekti tikslų dėl 3,5 procentų BVP. Dėl skolos gražinimo termino pratesimo nesumažinant sumos. E, Europa turėtų pripažinti Graikijos padarytą pažangą. Reikėtų pailginti skolos gražinimo terminą. Thank you. Madam Ruhonen. Ačiū. Dabar ponia Ruhonen. Ačiū, pane pirmininkė. Graikija mm, be abejo e, puikia šalis ir mūsų nuomonės e, tai, kas vyksta, nei kiek nepakeis. 2010 metais buvo sunkumų, dabar yra sunku E, tačiau reikia pasakyti, kad buvome 2010 metais mažmoje mano e, partija. Kartais nebūtinai gali pasikliauti tuo, ką sako žmonės. Graikijai reikia padėti žengti žingsnius pirmin, bet veikiausiai jeigu Graikija išstotų iš eurozonos, tai kaip tik tada viskas reikšmingai pagerėtų ir pagerėtų ir jos žmonių situacija. Ačiū ir toliau paskutinis kalbėtojas šiame raunde, ponas Krizogonus. Vakar per Eurogrupės e, krizinį susitikimą buvo kalbėta apie įsiskolinimo mastą ir apie tai, kad ilgalaikės priemonės jis jau pranoksta, tad reikia ir ilgalaikio pobūdžio sprendimų. Gerai, kad tas pripažįstama, bet visi tai turi suvokti. tokio įsiskolinimo lygio e, neįmanoma subalansuoti dešimtmečių dešimtmečius, čia tas pasakytina bet kuriai šaliai, nesvarbu net ar Europos Sąjungoje jį būtų ar ne. Ir kitos šalis turi pasistengti rasti būdų perimti Graikijos skolą pamažu taip, kad e, Graikija pajudėtų iš mirties taško ir tai pastarnautų taip pat ir patiems kreditoriams. Ačiū. Spontaniškų pasisakymų raundas baigtas, tuomet žodis komisijos nariui Moskovisi. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šiuose diskusijose. Aš manau, kad jos buvo vaisingos ir naudingos. Be jokios abejonės labai sudėtinga atsakyti visus, sureaguoti visus pasisakymus ir klausimus. Uh, Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad be jokios abejonės buvo padaryta klaidų ir akivaizdu, kad e, reikia prisimti atsakomybę. Jau išgyvename šeštus krizės metus ir aišku, turime suprasti, kad už tai esame irgi iš dalies atsakingi. Ir aš dirbdamas komisijoje esu atsakingas už šiuos klausimus ir be kita ko anksčiau buvau Eurogrupės narys kaip Prancūzijos finansų ministras, taigi tais klausimais domėjausi jau ir tada, taigi jau ketveri metai aš dalyvauju panašiose diskusijose. Ir aš galiu Jūs e, patikinti, kad tai yra bendra atsakomybė dėl padarytų klaidų, nes klaidų buvo padaryta nemažai įvairiais momentais Ir visos Graikijos vyriausybės padarė klaidų. Ir aš manau, kad dabartinis momentas yra labai svarbus ir lemiamas ir mes turime siekti konsensuso e, dėl to, kad būtina na, siekti solidarumo su Graikija ir visi turi imtis atitinkamų pastangų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad čia galbūt nereikia kalbėti apie Graikijos žmonių vardu ir sakyti, ar jie nori ar nenori likti euro zonoje. Ir aš manau, kad jų pasirinktas variantas, tai jų pasirinkimas pirmiausiai ir rodo, kad Graikijos žmonės siekia likti eurozonoje. Tokia yra jų ambicija. Ir Eurogrupo, Eurogrupės visos, visos na, visi nariai, kurie atstovauja įvairioms politinėms frakcijoms, kurių čia matome šiame parlamente, vakar po labai ilgo darbo pasiekė svarbų etapą. Tai yra tas etapas, kai reikia tvarių reformų. Ir dabar tai, kam pritarė visi, turi tapti pagrindų siekiant ekonominio atsigavimo ir pasitikėjimo Graikijoje su atinkamomis investicijomis. Ir būtent Graikijos žmonės labai daug nukentėjo šioje, kreiki, šioje krizėje ir joms, jiems reikalinga, reikalingi tie sprendimai. Mes esame skolingi šį, konsen, šio, šį kon, Graikijos žmonėms šį, šį konsensusą. Taigi aš manau, kad pastaraisiais mėnesiais iš, iš tiesų buvo labai puikiai padirbėta įgyvendinant reformas, reformas, kurios nėra lengvos. Aš manau, kad šios diskusijos tikrai buvo labai įdomios ir atsižvelgiant, laukiant gegužės 24 dienos oro grupės susitikimo ir įvairūs šiandien iškelti klausimai, aš manau, kad mes na, kalbėdami apie tai, kaip būtų, jeigu būtų buvusi viena ar kita vyriausybė ir būtų pasirinkusi vieną ar kitą kelią ar priešingą kelią. Na, bendrai norėčiau pabrėžti, kad pirmąjį kartą Visu, visi klausimai yra sprendžiami vienu metu. Pirma, tai yra, pirmiausia, tai yra struktūrinių reformų klausimas. Reformos turi būti ambicingos, taip pat atitinkamas mechanizmas, kuris, mokesčių mechanizmas, kuris leis pasiekti tinkamų rezultatų. Ir nuo 11 metų Dabar mes jau, aišku, turime tokį patikimų reformų paketą, bet pirmąjį kartą dabar mes galime spręsti skolos problemą, Graikijos skolos problemą. Ir mes tą norime padaryti ir, ir padarysim. Ir aš manau, kad vakar buvo iš tiesų labai svarbus etapas. Aš dar kartą tai pabrėžiu ir tikiuosi, kad gegužės 24 diena e, jos susitikimo metu irgi bus pasiektas susitarimas dėl pirmojo paketo. Ir tikiuosi, kad bus išspręsti visi klausimai. Ir iš įvairių valstybių buvo pasisakančiųjų, teigiančių, kad, e, kad Graikija, kad išsakytos buvo viltis, kad Graikija, Graikija galiausiai nebus ta šalis, kurioje bus taikoma paramos programa. Aš irgi labai to noriu, aš to siekiu, kad ši šalis po keturių metų galiausiai galėtų išeiti iš tos programos. Uh, kad tai būtų valstybė, kuri e, sugebėtų atkurti augimą. Aišku, yra įvairių politinių jautrių elementų, bet aš manau, kad mes visi to siekiame ir tikimės ir tai tikiuosi yra mūsų vienijantis e, linkėjimas ir aš norėčiau dar kartą padėkoti už diskusijas. Merci, Dėkoju komisijos nariu Moskovici.